vienos minutės pasisakymų procedūrą ir perėmėme prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Ponas, ponas Polčiak. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandienos balsavimas parodė, kad dauguma Europos parlamento norėtų užsisklęsti savyje. Šiandien mes pamatėme, kaip ilgalaikis parlamento narys gali nekreipti dėmesio Vokietijos teismo sprendimo, pagal kurį 2014 metais e, buvo nuspręsta, kad milijonai e, gyventojų galėtų nenorėtų dalyvauti rinkimuose. Kolega Jolainin, socialdemokratų atstovas, e, įspėjo parlamentą dėl galimos destabilizacijos, e, kurią sukels įvairios marginalinės partijos. Atsižvelgiant į tai, kad 751 parlamento nari, septyni parlamentarai iš tiesų negali destabilizuoti arba pribuoti jo veiklą. Mano partija NPD bet kokiu atveju imsis visų reikiamų teisinių žingsnių kad e, nebūtų apribojama demokratija. Ačiū. Jūs e, nekalbėjote apie rinkimų sistemos e, reformą Europoje, tačiau dabar suteiksiu žodį ponai Pospišilai, tiksliau norėčiau tą padaryti, tačiau jo salėje nėra. Taigi Korvin Mikė dabar kalbėjo. Chciałem przypomnieć, że w Niemczech. Balsavau prieš e, atitinkamą pranešimą. Noriu priminti, kad e, e, Lenkijoje prieš antrąjį pasaulinį karą veikė savita rinkimų sistema, Hitleris tuo tarpu viską suvienodino, tai panašiai dabar bandoma čia viską suvienodinama. Ir šiaip manau, kad ES reikėtų panaikinti. Ačiū uždėmesi talán még a kocsiszolgálatnál egy autót is talál. Anderson képviselő. Ačiū jūsų kalba buvo labai trumpa, galbūt dar jūs ir e, taksi lauks e, laukia, kad galėtume namo parvažiuoti. Panas Anderson dabar kalbės. Nepastenkinimas kyla, kad e, parlamentarai renkami jų pačių piliečių. Vietoj to jie nori, kad parlamento nariai būtų renkami pagal Europinį manifestą. Ir būtų dirbtinai remiamos Europos politinės partijos. Šis pasiūlymas dėl tokio balsavimo eina šią kryptimį. Transnacionalinių sąrašų idėja reiškia, kad būtų panaudojamas Europos partijų logotipas ant rinkiminės medžiagos ir tokiu būdu valdžia iš E, gale iš valstybių narių būtų perkeliama partijoms. Tai pakirsto demokratijai. Aš, demokratija, aš balsavau prieš šį pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad taryba užtikrins, kad šie prastai pasiūlymą daugiau dienos šviesos nebeišveistų. Ačiū toliau, Tonas Balco. Pone pirmininkė, ačiū sutiktą žodį. rinkimų sistemos e, reforma man buvo siūloma neprimtina dėl štai kokios priežasties. Europos parlamento narių įgaliojimai yra suteikiami pagal skirtingas e, rinkimų sistemas ir šio pasiūlymu buvo bandoma pakengti Europos įvairoviai, laimiai mes jos dar visiškai neatsisakėme šio pasiūlymo, buvo bandoma suvienodinti rinkimų tvarką Europoje taip, kaip man yra visiškai neprimtina, tikiuosi, kad taip niekada neatsitiks. Pasiūlymu buvo siūloma sudaryti bendrą rinkimo apygardą, bendrą kandidatų sąrašą ir e, nominuoti kandidatais Europinių partijų vadovus e, į Europos parlamentą. Taip pasąmoningai bandoma atsisakyti laipsniškai nacionalinių valstybių narių. Paskutinis dabar šią temą kalbės ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti rinkimų teisės reformos tema. Aš tik norėjau priminti, kad turėjau kalbėti ir apie oro transporto ateitį, tačiau man nebuvo suteiktas žodis, aš negalėjau pasisakyti. Kalbant apie rinkimų teisės reformą, tai noriu pasakyti, kad e, Aš balsavau už ponios Hubner ir pono Lainino pranešimą, nes manau, kad jau laikai pasikeitė, nes e, po pastarų rinkimų aš, e, man buvo neprimtini kai kurie pastarų rinkimų rezultatai ir manau, kad e, Taip pat galbūt būtų galima skirtingai vertinti tam tikras nuostatas, kurios, kuriamis bandoma užtikrinti lyčių lygybę, tačiau, pažiūrėjau, rinkimo amžiaus nustatymas nuo 16 nuo 16 metų ir e, pasiūlymai dėl elektroninio balsavimo man buvo labai svarbus. E, pirmininkė, nesisėskite dar, gerimas parlamento narinės, esate teisus, jeigu norite pakalbėti ir apie oro transportą e, pranešimą ir paaiškinti savo balsavimą, tai dabar turite tokią galimybę. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Jeigu jau kalbėtume apie tą pastarąjį punktą dėl oro transporto paketo, manau, kad turėčiau paaiškinti savo balsavimą. Aš pritariau siūlomam rezoliucijos projektui, nes per keliarius metus Europoje oro vežėjai sumažino darbo vietų skaičių šiame sektoriuje. O mes turime rūpintis oro vežėjų didesniu konkurencingumu. Pranešime buvo kalbama apie būtinybę mažinti biurokratinę naštą, ne tik turint omenyje reikalavimus saugumui, tačiau apskritai e, turint omenyje administracinę, biurokratinę naštą. Todėl ir balsavau už šį pranešimą. Ačiū, kad suteikėte man galimybę paaiškinti savo balsavimo motyvus. Dar kartą prašau minutė visų dėmesio. Norėjau Jums pranešti, kad e, šio posėdžio protokolai bus e, Jums pateikti kito posėdžio pradžioje.